I think there are limits uh, for those who have come in terms of waiting for the Man atrodo, kad ir laukimui yra ribos, taigi pradėkime posėdį ir um, imkime aštunto darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimo projektas Andrėja Kocolino miesto atnaujinimo indėlis siekiant ekonomikos augimą sanglaudos politikos rytyje. Prašom, Kocolino žodis. Taip. Eh, molto rapidamente. Eh... Labai greitai. Taigi mes kalbame apie savo istoriją, o mūsų istorija yra Europos tapatumo ir Europos istorijos pamatas. Šiandien miestuose gyvena du trečdai ES gyventojų. yra pateikiama įvairiausia prieštaringa statistika apie miestų indėlį į ekonomiką. Tačiau reikėtų pasakyti, kad miestams taip pat tenka susidurti su krize, su jos padariniais ir todėl Europai reikia atsižvelgti į miestus, numatant jiems konkrečią krizės įveikimo politiką ir apskritai miestų valdymo politiką. Labai svarbu atnaujinti miestus, sanuoti, pagerinti jų būklę ir taip pat reikia e, numatyti atitinkamas e, finansinės paskatas, e, išteklius Todėl šioje, šiame pranešime aš kalbu apie tai, kad reikia tęsti miestų atnaujinimą, tačiau sukuriant papildomus naujus teisinius pagrindus. Tai pagrindinis mano pranešimo tikslas, pagrindinė mintis būtent tos miesto atnaujinimo politikos testinumas, nuoseklumas. Kita vertus, reikia pasakyti, kad ta politika yra labai svarbi visos Europos mastu. Kita vertus, kalbant apie miestus apskritai, reikia kalbėti ir apie jų sanavimo būtinybę. Pastaraisiais metais mes dažnai kalbame šią temą, tačiau dabar jau atrodo reikėtų suformuluoti konkretesnius ambicingesnius tikslus, kalbant apie miestų sanavimą. Nepakanka kalbų apie būstą, bet reikia prisiminti ir e, įvairias paslaugas, tai yra materiales ir nemateriales paslaugas, todėl miestų atnaujinimas, sanavimas yra tiesiogiai susijęs ir su labai svariomis nuo tokių regionų temomis e, nutolusių regionų problemomis, kur yra daug prieštaravimų, ypač socialinėje srityje. Todėl miestų sanavimo atnaujinimo tema yra viena iš svarbių prioritetinių temų, kurią reikės gvildenti per pastaruosius metus. Miestų infrastruktūra, gatvių atnaujinimas, infrastruktūros tinklai. Visa tai yra labai svarbu, aktualu, todėl manyčiau, jog siekiant atnaujinti miestus, reikėtų numatyti atitinkamą planą, programą. Jau buvo imtasi tam tikrų pastangų, pavyzdžiui, yra siūlomi. Di questo, di questo rapporto d'aula. Siūlomos projektinės obligacijos yra pateikta ir kitokių pasiūlymų. Taigi, bendrai kalbant, reikėtų pirmą sukurti teisinį pagrindą, kuris leistų miestams užtikrinti geresnės perspektyvas, užtikrintų nuoseklumą, suteiktų galimybę sėkmingiau vystytis, reikėtų susijęti tos teisinius pagrindus su vystimosi, plėtros politika, taip pat padėtų ir sėkmingiau įveikti krizės. Miestų sanavimo tema nereiškia, kad ir toliau reikėtų toleruoti tą, tuos uh, nekilnojimo turto uh, burbulus. Reikia sukurti palankes gyvenimo sąlygas miestuose, ypač uh, atkreipti dėmesį jauniems mieste gyvenančiantiems žmonėms. Taigi, tokios temos yra minimos mano pranešime. Mano pranešimas nėra vertintinas atsietai, jį reikėtų matyti bendros miestų politikos kontekste. O miestai vaidina esminį vaidmenį visoje Europoje. Minė Matsonė nėra, Pone Dėlį, prašom jums žodis. Merci au rapporteur pour. Noriu padėkoti pranešėjui už šio pranešimo pristatymą. Tai tema, kuri, kaip žinome, puikiai įgaus vis daugiau svarbos ateityje. Kol kas mes neturime projekto, taigi sunku siūlyti kokius pakeitimus dokumentui, kuris dar neegzistuoja, tačiau norėčiau, aišku, priminti visiems apie tai, kad kai kalbame apie urbanistinius aspektus, būtina atsižvelgti į visus elementus. Tai yra galvoti apie. E, artimumo politiką. Tai yra, kai galvojame apie 21 e, amžiaus miestus, tas ar, artimumas yra labai svarbu. Kai kalbame apie urbanistinę ir kaimišką dimenciją, reikia nepamiršti būtent tų vietovių ir priemeščių, žinoma, ir ypač e, šiuo klausimu pakankamai ilgai jau dirbu ir mielai prisidėsiu prie šio pranešimo rengimo savo konkrečiais pasiūlymais šioje srityje. Nelija Ernst. Aš suprantu, Karnelija Ernst irgi nėra, tai Ilčio Flašek. E, dobré ráno, paní předsedkyně, děkuji. Labas rytas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad šis klausimas yra itin svarbus. Miestai ir aglomeratai yra augimo varikliai. Ypač artėjančių laikotarpių mes turime stebėti iššūkius, su kuriais susiduria mūsų miestai. Kalbant apie santaupas, miestai turi didžiulį taupimo, energijos taupimo potencialą, įdėkdami aplinką nežalojantį transportą, ir šildymo sistemas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad siekiant gero sprendimo būtina bendradarbiauti su miestais. Negalime dirbti atskirai. Turime kreiptis į nacionalinės asociacijas atstovaujančias didelius miestus ir mažesnius miestus. Taip pat turime bendradarbiauti su Europos merų konvento atstovais ir kitomis asociacijomis. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie paramą skiriamą pagal struktūrinius fondus ir sanglaudos fondą. Turime pasirūpinti, kad miestai galėtų tarti lemiamą žodį, nustatydami finansavimo prioritetus. Ačiū. Dėkuoju, Marita Resančias. Merci bien, Madame la Présidente, et merci au, au rapport. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už tuos kelius patikslinimus. Reikia nepasimesti savo mintise ir turėti omenyje, kad kalbame apie miesto atnaunimą ir ekonomikos augimą. Taigi, kokie čia yra prioritetai? kas bus labai svarbu sanglaudos politikos rytyje, siekiant ekonomikos augimo, o būtent reikia turėti omenyje svarbiausius dalykus. Dėl, ta, dėl to, ką kolega Vlasak pasakė, visiškai sutinku su tuo, kad jis mini įvairias asociacijas, kurios egzistuoja valstybėse narėse, ar tai būtų organizacijos, asociacijos miestų, um, miestų bendrijos. Uh, Reikia turėti omenyje, kad kalbame apie urbanistinės vietovės, ne vien tik tai miestus pačius. Ir um, nubrėžiant prioritetus, reikia galvoti apie tas miestų asociacijas, kurios puikiai žino vietos realės, vietos subtilybės specifiką ir poreikius. Ir reikia juos įtraukti. Ir, mm, labai svarbu kalbėti apie teisinį pagrindą, mm, kaip uh, pranešės ir paminėjo, mm, reikėtų čia patikslinimo, kas, kas stovėtų už, už, to, už tos juridinės bazės parinkimo planų. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ε... Ačiū. Miesto indėlis gali būti įvairus tam tikruose lygiuose ypač krizės akivaizdoje. Kartais miestų vaidmuo yra nepakankamai įvertinamas, kai kada jie tiesiog gali būti variklis skatinant tam tikrus e, įvykius. Pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje taip pat vaid, gali būti matomas didžiulis miestų vaidmuo, galima miestuose kurti labai daug papildomų darbo vietų. Taigi tos programos turėtų būti lankščios miestų bendrijos galėtų įnešti didžiulį indėlį į socialinės ryties plėtojimą. Be to yra ir kitų svarbių temų, pavyzdžiui, taršta išmetamųjų dujų e, e, kiekio mažinimas miestuose, energetikos klausimai taip pat ir labai aktualūs, ypač ES pietuose. Didžiulis nedarbas miestuose, bent trečdalius žmonių Graikijoje, pavyzdžiui, miestuose nedirba, ypač dideliuose miestuose yra pastebimos ksenofobijos tendencijos, bet to reikėtų atsižvelgti yra technokratinės aspektus, demokratinius aspektus. Demografija galbūt yra daug svarbesnė negu technokratijos problemos. Taigi mokslas turėtų kartu su E, administracijos struktūromis siūlyti pačius įdomiausius, perspektyviausius sprendimus, kurie tinkami konkretiems miestams, kad miestai nebūtų vertinami tik pagal savo teritoriją, pagal savo urbanistinę sandarą. Be to, miestuose dirba bankai. Žmonės turi, gyventojai turi turėti pačias palankiausias sąlygas e, aktyviai veikti savo e, erdvėje ir reikėtų, ko gero, nelaukti, kol tos e, tų programų rezultatai bus pastebimi. Svarbu, kad žmonės aktyviai dalyvautų užtikrinant socialinę sanglaudą ar dar kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu arba su panašiais klausimais susijusiais su miestais. Ar komisijos atstovas norėtų pasakyti ką nors? Ačiū, labas rytas. Keletą minčių norėčiau pasakyti. Komisija sveikina šią iniciatyvą ir pritarė toms pranešime suformuotoms mintims ir mano, kad Tai yra principai, kurie yra siūlomi pagal integruotą požiūrį, dalyvavimo požiūrį. Svarbu užtikrinti administracijos ir piliečių e, papildomumą. Komisija pastaraisiais metais siūlė daug e, pasiūlymų dėl miestų politikos uh, plėtros. Per pastaruosius 25 metus buvo sukurta bendra miestų plėtros technologija siekiant užtikrinti e, tvarę miestų plėtos strategiją. Miestų pilotiniai projektai 89 metais ir 25 metais buvo pristatytas, taip pat yra sukurta miestų iniciatyvos projektas 1994 metais. Miestų aspektas atsispindi ir įvairiose kitose programuose, rengiant naują finansinę perspektyvą. Be to, miestai yra labai svarbus siekiant įgyvendinti Europą 2020 tikslus. Mes esame E, pasirengę keistis informaciją ir įnešti kuo didesnį indėlį į jūsų rengimą pranešimą. E, jūs. Dėkuoju. Jums suteiksiu žodį e, poniai Maconė. Turime dar šiek tiek laiko, prašom. Dėkuoju už šią galimybę. Ilgai nekalbėsiu. Tiesiog norėčiau pritarti pranešimo projektui. Manau, kad pasiūlymas parengtas pačiu laiku ir jis yra teisingas, tinkamas ir išsamus, ypatingai pirmoji e, projekto dalis. Aš galėčiau pasiūlyti pranešėjui tik vieną dalyką padaryti. Mes, aišku, bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais ir aš norėčiau, kad būtų sukeista vietomis kelios dalys, nes kalbama apie aplinkosauginius, ekologinius klausimus. Atliekų perdirbimas taip pat yra labai svarbus klausimas. Aš manau, kad šio klausimo negalima nukelti į pranešimo pabaigą. Miestų politika turėtų būti augimo strategijos atskirties taškas. Tokiu būdu mes galėtume uh, išbristi iš šių dienų krizės. Tačiau negalime dirbti izoliuotai. Turime nepamiršti priemiščių zonų ir pasienio teritorijų. Taigi turime pasiūsti labai aiškę žinę. Miestai bus augimo politikos priešakyje, tačiau tai neturėtų turėti neigiamą poveikio kitoms politikos sritims. Neturime pernelik daug dėmesio skirti miestams, pamiršdami kitas sritis ir kitus regionus. Pirmininkė, dabar norėčiau grįžti prie pranešėjo, pono Kacolino, gal norite pakomentuoti savo klausimą. Nella fase iniziale abbiamo tempo fino a settembre, credo che avremo molti. Aš manau, kad mes dar turime laiko, galime pagalvoti iki Liepos mėnesio ir galime iš... įsigilinti į jūsų pasiūlymus. Italijoje nėra tokios išsamios strategijos, nėra jos ir Europoje dėl miesto, miestų atnaujinimo ir plėtros atskiri miestai arba regionai yra galbūt patvirtinę savo strategijas, tačiau Europos strategijos miestų klausimais iki šiol nebuvo sukurta. Todėl pirmiausia reikėtų surasti teisinį pagrindą, po to pateikti politinius pasiūlymus siekiant, kad Europa tiesiog pasiūlytų vieningą Europos miestų klausimų ir problemų sprendimą. Žinoma, Visi jūsų pateikti klausimai yra labai įdomus, naudingi ir pabandysime juos atsižvelgti. Kadangi. Kas... Kadangi pranešėjas netvyksta iš Luksemburgo, kad pranešimo teksto nėra ir todėl mes turėtume palūkėti, kad Solino dar kartą rugsėjo mėnesį pristatys pažangą, o dabar mes turėtume perėti prie kito darbotvarkės klausimo. Galbūt jūs prisimenate, kad mes bandome patikslinti sangodos politikos teisinį pagrindą, siekdami išspręsti labai svarbų klausimą dėl tam tikrų E, visuomenės sluoksnių būsto klausimo sprendimo, turiu omenyje Romų klausimą, kuris politiškai yra labai aktualus, yra priimtos nacionalinės integruotos strategijos, jos yra derinamos ES mastu, E, šitas būsto klausimas yra labai svarbus siekiant Romų bendruomenės įtraukti į visuomenės pagal tą integruotą požiūrį. Šiandien Aleksandros Colakis atvyko į mūsų susitikimą iš Europos komisijos politikos koordinavimo, regionės politikos e, generalinio direktorato, jis yra koordinatorius būsto problemų klausimus. Taigi, jums žodis. Thank you, Madam President, and thank you for this opportunity. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už šią galimybę pristatyti e, šią politiką. Prieš keletą metų pakeitimas buvo patvirtintas ir šiek tiek vėliau ponas uh, Van Nistelrooy kreipėsi į regionų generalinį direktoratą, prašydamas parengti skatinimo planą. Mūsų generalinis direktoratas e, parengė dokumentus, ėmėsi veiksmų ir šiandien atsiskaitys už atliktą veiklą. Kai buvo suformuota ši nauja priemonė, mes turėjome du tikslus. Viena - pasinaudoti lėšomis pagal dabartinį programavimo laikotarpį. Ir antra, kaip jūs ir sakėte, esminį vaidmenį ir esminę vietą, kalbant apie Romų integravimo strategiją, skirti būsto klausimui. Žinau, kad šis problema dar neišspręsta, bet mes dirbame, einame tinkamą linkme ir mes nusprendėme, kad e, dėmesį sutelksime į keletą valstybių, siekdami e, taikyti šios priemonės 7 straipsnio antrąją dalį. Kaip jūs įsivaizduojate, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Ir Graikija bei Prancūzija buvo tos šalis, kurioms mes skiriame svarbiausią dėmesį. Mūsų nuomonė, Prancūzija buvo labai svarbi tikslinė šalis ir aš prie to dar grįšiu. Taip pat turiu pasakyti, kad dirbome įvairiais lygiais. Pirmas labai svarbus lygis buvo vidinis komisijos tarnybos buvo supažindintos su šia priemonė, su šios priemonės tikslais, buvo pabrėžta integruoto požiūrio svarba. Tai reiškia, kad komisijoje mes siekime užtikrinti koordinavimą tarp socialinio ir regionų fondų. Vėliau Mes kreipiamės į vietos ir regionų valdžios institucijas, pilietinę visuomenę, nacionalinės institucijas bei tarptautinės organizacijas. Ir bendradarbiaudami su šiomis institucijomis mes bandėme įrodyti, kad ši priemonė yra uh, konkretus būdas Romų klausimams spręsti. Labai dažnai kalbant apie Romus, sakoma, kad kalbant apie Romų integravimą, programos net neša jokių apčiopiamų rezultatų. Vienas svarbus mūsų strategijos aspektas buvo apibriežti tas savivaldybės, kur vietos valdžios institucijos ir pilietinės visuomenės atstovai būtų uh, nusiteikę dalyvauti ilgalaikėse būstų skirimo programuose. Ir mes numatėme nuolatinius susitikimus su vietos valdžios institucijų atstovams, su pil... atstovais, su pilietinės visuomenės atstovais, kad galėtume aptarti galimus darbo metodus. Taigi mes bendradarbiavime su pilietinė visuomenė ir ypatingai vietos institucijomis, vietos gyventojais. Toks mūsų dialogas parodė, kad integruotas metodas negali būti pritaikytas visais atvejais, tai yra tiesiog metodas, kuris galėtų būti taikomas įvairių situacijų atvejais Taigi galima būtų teikti, kad nėra vieno tikslaus modelio, kuris būtų tinkamas visoms problemams išspręsti. Taigi integruotas metodas, integruotas požiūris, užtikrinant dalyvaujamąjį aspektą, padėjo mums atremti keletą svarbių iššūkių. Žinoma, mes palaikėme ryšį ir su nacionalinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, kaip žinia, e, valstybinės institucijos ne visuomet yra tokios atviros, kalbant apie tokių grupuočių integravimą. Bet aš turiu pasakyti, kad komisija dirbo nuosekliai, ypatingai keturiose šalyse. Mes surengėme tikrai ne vieną vizitą valstybėse narėse sustikimai buvo skirti Romų integravimo klausimams aptarti ir mums tikrai pavyko pasiekti rezultatų. Taigi pirmasis rezultatas, jeigu leisite man jį pristatyti, yra toks. Norėčiau pasakyti, kad yra trys šalių grupės. Pirmoji - Prancūzija ir Bulgarija. Tai yra dvi šalis, kuriuose jau yra pakoreguoti veiksmų planai, tarkime, Bulgarijoje yra pradėti konkursai, keturios savivaldybės yra atrinktos Bulgarijoje, daugiau negu 10 milijonų eurų iš RPF yra numatyta skirti programoms. Taip pat tokia pati suma yra numatyta skirti iš ESF fondo. Taigi Bulgarija juda į priekį, Prancūzija nebuvo numačiusi tokio centralizuoto proceso, tačiau sakyčiau, kad ir Prancūzijoje buvo daug kalbama apie 7 straipsnio antros dalies taikymą. Prancūzijoje buvo kalbama ir apie migruojančių Romų klausimą nemažai. Šiandien yra Prancūzijoje šeši regionai, kurie pakeitė savo veiksmų programas. Yra vykdoma keletas projektų. 11 regionų pareiškė pageidavimą dalyvauti projektuose. Yra numatyta maždaug 20 milijardų eurų, eurų suma projektams vykdyti ir aš sakyčiau, kad šios dvi šalis pasiekia didžiausios pažangos. Toliau yra kitų šalių, tokių kaip Slovakija ir Vengrija bei Graikija, kuriuose buvo e, paskelbti konkursai dėl paraiškų teikimo, yra numatytos atitinkamos lėšų sumos toms valstybėms ir tikimasi, kad iki metų pabaigos mes galėsime matyti apčiuopiamų rezultatų. Graikija yra pasirinkusi labai įdomų modelį. Graikijoje bus dirbama su dviem bandomaisiais regionais teritorinių lygių - Anatolikį, Makedoniją, Traskį ir Fesarį. Ir Graikijoje yra kaip tik dabar kalbama apie lėšų skirimą operaciniams planams pakoreguoti. Taip pat yra dvi kitos šalis, tiesą sakant, vienas miestas ir viena šalis, kurių situacija yra labai įdomi. Čekijoje Ostrova miestas yra vienintelė savivaldybė, kuri po mūsų apsilankimo pademonstravo savo norą ir patvirtino ambicingą programą, kuri skirta 6-8 e, tūkstančiams gyventojų gyvenančių aplinkiniuose regionuose ir yra numatyta skirti vietos lėšų, kad būtų pasirengta tokiam projektui. Turiu pasakyti, kad savivaldybė atliko labai įdomų ir labai pažangų darbą. Deja, regis, kad valdymo institucijos ne visai noriai tvirtina šį projektą. Tas pats pasakytina apie Rumuniją. Rumunijos situacija yra dar aktualesnė. Keturios savivaldybės Rumunijoje yra labai svarbios, įskaitant ir Bukarešto vietovę. Kliūž savivaldybė. Mums pavyko kaip jūs ir žinote, įtraukti į šį darbą ir savivaldybės, ir vietos pilietinės visuomenės atstovus, ir jungtinių tautų organizacijos padalinius, parengti integruotus projektus. Mūsų komisijos narys lankėsi šiuose regionuose ir apie tai kalbėjo. Ir nepaisant mūsų generalinio direktorato direktoriaus rašto, yra pasipriešinimas šioks toks šioms programoms. Aš dėl to, aišku, labai apgailę stauju ir tikiuosi jūsų pagalbos, sprendžiant šį klausimą. Tai tokia yra situacija šiai dienai, tokie yra pirmieji rezultatai. Na, galėčiau Jums taip pat papasakoti apie išmoktas pamokas. Visų pirma, apie teigiamas pamokas. ES parama Romų integracijai ir būsto skirimui yra pasiekusi pažangos. Europos Sąjunga ir konkrečiai Europos komisija yra patvirtinusi savo pagrindų strategiją ir ji yra pajėgi pasiekti teigiamų rezultatų. Vietos lygių stebime didžiulį suinteresuotumą tokių veiksmų galimybėmis, kai toks suinteresuotumas yra, jis iš ties yra realus. Kitas dalykas yra vietos visuomenės, įskaitant ir Romų gyventojų mobilizavimas. Esama ekspertų, bet jie yra išsibarstę po regionus. Mes bandome iš tiesų tuos ekspertus apjungti Ir potencialo esama, tačiau būtina matyti techninę pagalbą. Galimybę pasinaudoti techninę pagalbą ir tai yra labai svarbus dalykas, jeigu mes norime padėti savivaldybėms ir vietos lygiui parengti tinkamus planus. Jeigu tokių planų nebus, tai ir rezultatų nebus. Sunkumai Žinoma, negalime pamiršti atskirties ir diskriminavimo aspekto, kalbant apie Romų bendruomenės. Jūs turbūt geriau žinote apie tuos sunkumus nei kad mes, bet vienas svarbiausias, viena svarbiausia problema yra įvairių instrumentų nesuderinamumas, siekiant užtikrinti sklandų veiksmų įgyvendinimą. Nepakanka lankstumo. Tokiu būdu nacionalinės institucijos taiko sektorinį metodą, o reikėtų kalbėti apie didesnį lankstumą ir įvairių projektų suderinamumą. Taip pat trūksta žinių rengiant ilgalaikius projektus. Kalba eina ne apie trijų metų trukmės programas. Turime atsisakyti trijų metų trukmės programų. Čia kalba eina apie ilgesnio laikotarpio programas apimančias ne tik 10 metų, bet ir dar ateinančius 10, 20 ar 30 metų. Galiausiai savivaldybės baiminasi ypač tos, kurios yra atviros ir imasi veiksmų, ypač būsto srityje. Nuogastauja, kad bus pritrauktos grupės iš šalies. Ir šį klausimą galima išspręsti sutelkiant dėmesį į teritorinę sąnglaudą, o kalbant apie Romų bendruomenės, reikia akcentuoti į kaimo lygį. Taigi mes nekartą reikalavome mobilizuoti kaimo plėtros instrumentus greta RPF ir socialinio fondo lėšų skirimą. Galiausiai reikia pasakyti, kad būsto klausimas yra vietos reikšmės klausimas ir būtent vietos lygių reikia atlikti darbą. Turime renkti programas, o programos turi būti pagrystos tiek ir gavėjų poreikiais, tiek ir vietos gyventojų poreikiais. Į tai reikia žiūrėti kaip į plėtros ar vystimusi klausimą, ne kaip į labdaros dalyjimą. Mes turime investuoti į Romų integravimą ir kitų pažeidžiamų bendruomenių integravimą. ir vietos lygių turime pagalvoti apie tai, kokią ekonominę veiklą galėtų generuoti būsto skirimas ir kokią naudą tai galėtų suteikti šioms tikslinėms grupėms apie tai turime pagalvoti iš pat pradžių, galvodami, kaip įtraukti į pagrindinę ekonominę veiklą tikslinės grupės atstovus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už jūsų labai įdomų pristatymą. Jūs puikiai sudarinote komisijo būdingą informacijos pateikimą, pateikdamas įdomių pavyzdžių. Tai buvo labai įdomu. Dabar Lambert Vanistelroj. Prašom. Ik was ook even een beetje puzzeld over. Uh, Dėkuoju. Buvau šiek tiek suglumęs, perskaitęs eh, antraštę, būsto politika gali apriepti nežinia ką, tačiau eh, tas sprendimas pakeisti reglamentą, mano manimu, yra labai geras Žinoma, buvau šiek tiek sunerimęs, kai perskaičiau tą temą, būsto temą, tačiau kita vertus šitą temą yra aktuali, nors man kyla keletas klausimų. Pirmiausia, siekiama išspręsti sudėtingą situaciją Kluš. E, tuo miesto gyventojai kreipėsi į mane socialinės organizacijos, bažnyčios kreipėsi į mane ir atkreipė dėmesį į susidariusias problemas. Vakar kalbėjome su koordinatoriais ir pamanėme, kad vertėtų į Kluž nusiųsti mūsų parlamento atstovų grupę. Tiesiog susipažinti su situacija vietoje. Kadangi ten mies, už miesto ribų pakraščiuose gyvena žmonės ypatingai blogomis sąlygomis ir manyčiau, kad tikrai reikia suteikti jiems bet, bent kokį būstą. Jeigu mes vykdome politiką, tai mes turime įsiklausyti informaciją, tiesiog pasiūsti tinkamus signalus. Šiuo atveju turėtume nuvykti į tą vietą ir tiesiog susipažinti su situacija. Labai gerai, kad Europos komisija įsiklausė į šiuos raginimus prieš pusantrų metų, kai mes keitėme reglamentą, pateikėme komisijai klausimą raštu, o komisija atsakė, kad e, trūksta to ir kito ir trečio ir neaišku, kaip bus įgyvendinamas tas pasiūlymas. Aš manyčiau, kad 7 procentai lėšų gali būti numatyti tokioms iniciatyvoms. Todėl norėčiau paklausti. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, kaip dabar pagal naują reglamentą, ar yra pakankamai įvairiausių priemonių galimybių finansuoti iš socialinio fondo tokius būsto pagerinimo projektus, laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų. Ar reikia kaip nors koordinuoti tokias programas centralizuotai, galbūt mm, valstybės lygmenių reikėtų parodyti iniciatyvą, koordinuojant, integruojant programas vietos lygmenių taip pat reikėtų atlikti įtikinamai šviečiamai darbą siekiant paraginti vietos savivaldos struktūras aktyviau naudoti lėšas, kurios yra prieinamos ir paskirtos. Todėl, manyčiau, yra neatsakinga apskritai nieko neveikti. Mes Europos parlamente labai skambiais žodžiais palydėjime raginimą kurti išsame bendrą Romų integracijos strategiją, tačiau dabar reikėtų imtis veiksmų. Regi komitetas, taip pat EPP e frakcija apskritai pateikė įvairiausių iniciatyvų dėl sprendimų, tačiau atrodo, kad tos iniciatyvos nesulaukia atgarsio, jos yra neįgyvendinamos. Todėl norėčiau paklausti, ar mes jau pakankamai pasimokėme iš praeities, ar mes galime naudoti socialinio fondo lėšas. Jeigu ne, tuomet susėskime prie vienos stalo su taryba ir bandykime aptarti visas išlikusias problemas. Svarbu gauti grįžtamąją informaciją ir galbūt reikėtų pasistengti, kad tų rezultatų pasiektume greičiau ir akivaizdesnių. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Současný návrh ERD. Eh, e Ačiū pirmininkė. EFRE eh, pasiūlyme yra numatyta plėtoti būsto politiką ir ji turėtų būti integruota vystimo politikos sudėtinė dalis. Tu budoucnost a tu podporu ve dvou. V4 dirba ir viena iš Čekijos asociacijų. Pagal atitinkamą programą yra numatyta taupyti energijos išteklius, o kita veiklos rytis yra būsto politikos plėtojimas atokiuose regionuose. Todėl iškyla klausimas, kaip, reikia, kaip būtų galima pagerinti būsto sąlygas tiems jautriems, sudėtingose sąlygose gyvenantiems gyventojų sluoksniams. Labai svarbu užtikrinti finansinės lėšas siekiant pagerinti tų gyventojų mobilumą. Thank you, madam. Ačiū, Viktor Baštinarov. Aš dori să salut uh, discuția aceasta. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi šiomis diskusijomis, kurios yra labai aktualios nes uh, labai svarbu, kad mes visą situaciją galime įvertinti, apžvelgti ir panalizuoti, ką reikėtų artimiausiai ateityje padaryti šią srityje. Aš esu iš Rumunijos ir noriu pasakyti, kad būsto problema yra tik tai viena iš problemų, kai eina kalba apie Romų bendruomenės integraciją. Nes e, kai pastatai yra jau pastatomi, būstas yra pasiūlomas Romų bendruomeniai, dar išlieka kita problema - užtikrinti po to Romų bendruomenės ilgalaikę integraciją. Kai jau jie įsikūrė tame būste, labai svarbu yra pasirūpinti, kaip paskui tas būstas bus prižiūrimas, kas mokės už elektrą ir taip toliau. Taigi labai svarbu yra, kas yra artimiausiai kaiminystėje nuo to būsto, ar yra kokio žimtumo galimybių ir taip toliau. Rad e, mieste Rumunijoje kartu su kolega Matura, Matura lankėmės. Tai yra tikrai labai puikus pavyzdys. Apie 900 Romų uh, turi e, darbus dar atmieste, yra į vokiečių investicijomis užtikrintas tas užimtumas. Ir e, tikrai tie, kas buvo nusiteikę e, prieš Romus ir, ir, iš Rom, ir iš Rumunų pusės, ir iš Vokiečių pusės, uh, E, pamatė, kad vis tik tai neteisingi yra tie stereotipai ir 900 darbo vietų yra sukurta vokiečių automobilių pramonės. Reikia pasakyti, kad dar problema yra tai, kad Romų bendruomenė neturi galimybių tinkamai pasirenkti darbo rinkai, kadangi švietimo galimybės ne visuomet yra užtikrinamos. O tai reiškia, kad ateityje tokie žmonės bus bedarbiai. Uh, tarsi pasmerkti tokios e, Romų bendruomenės gali būti vadinamos periferinėmis visomis šio žodžio prasmėmis. Tai iš tikrųjų tarsi pasmerkto, pasmerktos bendruomenės, kadangi po to ir nusikalstamumas auga ir visos kitos problemos su tuo susijusios tik dar labiau stumia tas bendruomenės į atskirtį. Taigi aš manau, kad daug daugiau dėmesio turi būti skirta švietimui nuo pat iki mokyklinio ūkdymo, iki universitetų. Reikia galvoti apie tai, kaip sukurti galimybės Romų vaikams mokyti savo gimtają kalbą. Tačiau labai dažnai netgi, kai tos vietos yra sukūriamos tokiems vaikams mokytis, dažnai jų tėvai e, vaikų nesiunčia į mokyklą ir tos vietos lieka tuščios. Labai svarbu galvoti apie mūsų įvairių kūriamų priemonių tarpusavio dėrėjimą, nuoseklumą, reikia galvoti apie įvairių programų finansuojamumą, tinkamumą, teisėtumą ir užtikrinti, kad sanglaudos fondai visi būtų prieinami ir vienodai paskirstyti. Kai per naują finansinę perspektyvą tie fondai galės būti panaudojami, mes turime turėti omenyje, kad Romų situacija dar blogės, taigi reikia ypatingą dėmesį tam skirti. Jeigu mes nesuvoksime, kad reikia skatinti visų pirma Romų bendruomenės elitą suvokti situaciją ir realiai galvoti apie 21 amžiaus Europą, jeigu tas Romų bendruomenės elitas uh, nieko nedarys ir nenukreips visų savo bendruomenių tinkamą linkme, mes nieko nepasieksime. Aš nekalbu, aišku, apie kai kuriuos tikrai šviesuolius tose bendruomenėse, bet visų pirma reikia galvoti apie tų bendruomenių elitą, kurį reikia patraukti į mūsų pusę ir, ir tikrai paskatinti juos būti savo bendruomenės modeliu, parodyti pavyzdį visai bendruomeniai, nes Tai yra tikrai šių bendruomenių specifika, kad visuomet Romų bendruomenės nariai didžiausia dėmesį skiria savo lyderiams, savo vadams, iš tikrųjų jiems savo vadai yra svarbiausia, nei kažkas tai atėjęs iš išorės, tad reikia visų pirma galvoti būtent apie elito ūkdymą. Ir visas tas rasizmas, visi stereotipai, kurie dar tokie gajus mūsų demokratinėje visuomenėje ar visuomenėje, kuri norėtų būti demokratiška, yra tikrai visiškai nepriimtini ir kol mes to nepakeisime, nieko nepasieksime. Rumunijoje um, matome, kad uh, labai dažnai elitas, taip pat ir Romų bendruomenės elitas vadovaujasi tik tai savo asmeniais interesais ir negalvoja apie visos visuomenės gerovę. Aš manau, kol mes nepakeisime situacijos, tai tikrai nieko nepasieksime. Padėl. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Noriu Jums priminti, kad teisė į būstą ir pagalba dėl būsto yra pagrindinių teisių hartijoje įrašyta teisė. teisė šiandien, kai žiūrime, kokia yra statistika, pavyzdžiui, kokios blogos yra būsto sąlygos e, Romų bendruomenės atveju ir ypač tai svarbu, kai galvojame apie vaikus, nes e, aišku, kad blogas būstas yra tiesiogiai susijęs su o, e, sveikatos būklė. Tai aš manau, kad uh, Akivaizdu, kad nuo 2011 metų tie 3 procentai nacionaliniai vokai yra tik maksimumas iš RPF, o Prancūzijoje dėl to kyla tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, yra kai kurių regionų, kurie, e, tarkim, didesnį dėmesį skiria klimatui. Aš manau, kad reikia dėl to teksto pasiaiškinti, tarkim, pasyvus būstas, ar tai įmanoma finansuoti iš RPF? Kai kurios bendruomenės naudoja pinigus prieimimo būstui statyti, o ne socialiniam būstui. Pavyzdžiui, kai kurios um, bendruomenė, kai, kur, kai kurios vietovės, kai kurie kai kurios senijos yra pasistačiusios, nusprendžiusios pasistatyti būtent uh, prieimimo patalpas, o ne būstą. 2014-2020 metų laikotarpiu galvojant, ta priemonė turi užtikrinti e RPF ir ESF sinergiją. Kodėl? Todėl, kad, kaip kolegos ir sakė, būstas yra labai svarbu, bet reikia nepamiršti taip pat ir apie įvairias socialinės pagalbos priemonės integruojant šią visuomenės dalį. Aš galvočiau bendrai apie visas viešojo sektoriaus paslaugas, e, pavyzdžiui, ir vandens tiekimas, nes būstas vienas dalykas, bet reikia užtikrinti, kad tie gyventojai turėtų galimybę gauti ir vandenį, pavyzdžiui. Ir šiandien, ko trūksta, tai yra tikros um, tokios platformos, formo, kur galėtų pažangęją praktiką keistis įvairios um, vietos valdžios institucijos. Nes yra gerų projektų, kurie puikiai veikia. Uh, reikėtų tą patirtį plėsti, nes e, vietos valdžia ne visuomet žino, kad tokių puikių pavyzdžių egzistuoja. Aš manau, kad reikėtų tą pa, pa, patirtį plėsti, kad ji taptų e, bendrai e, naudojama praktika, įprastinė praktika. Aišku, būstas yra labai svarbu, būsto statymas, aišku, visuomet yra didžiausia problema, yra labai daug um, vietovių, kur yra daug nenaudojamų pastatų, patalpų, komercinių patalpų, to irgi reikia turėti omenyje. Uh, Ir tokias patalpas būtų galima panaudoti apgyvendant Romų bendruomenę. Aišku, reikėtų paskui ir visus energetinius poreikius atsižvelgti. Kolegos, 15 po 10 yra numatytas balsavimas, dar yra du norintys pasisakyti. E, prašom, kolegė. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Yo quiero... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti kolegų išsakytas mintis. Pirmiausia, sveikinu iniciatyvinę programą savo šalyje, e, programą, kuri gan gerai vykdoma. E, Filipe Gonzalės socialistų vyriausybė ir vietos vyriausybės pagalba buvo inicijuotos programos, kurios uh, yra pagrystos nuoseklumu siekiant įgyvendinti čigonų bendruomenėms skirtas programas, e, sudarančias galimybės bendradarbiauti ir susitikti šeimoms. Labai svarbu vykdyti aktyvę politiką keliaujantiems Romams, keliaujančioms bendrijoms. Mano pačios regione tokios programos gan gerai vykdomos. Švietimas yra labai svarbu, tačiau taip pat labai svarbu yra suteikti galimybę gauti darbo vietą. Mums reikia tinkamai paruoštų asociacijų, kurios galėtų teikti paramą bendruomenėms. Europos fondas nagrinėja konkrečius klausimus susijusius su keliaujančiais Romais ir jų galimybėmis įsidarbinti rinkoje. Tiesa, mums yra reikalinga techninio pobūdžio pagalba, kad Europos socialinis fondas būtų panaudojamas kaip galima efektyviau. Dėkuoju, ponas Matula. Nu, Matula. Pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai, nekartosiu to, ką Kolegos jau puikiai pasakė šio klausimu. E, kolega Bostinaru iškėlė įdomią problemą ir aš galvoju, kad turėčiau irgi papildyti mm, jo pasisakymą. Pavyzdžiui, mm, mm, kolegos lankėsi tarptautinė įmonė Rumunijoje atsimena, kad e, ten beveik tūkstantis darbuotojų yra rom, romų kilmės, tai yra automobilių e, srities gamikla. Aš galvoju taip, ar e, Europos institucijos neklysta formuodamos savo požiūrį e, į Romus tokiu bendruoju po, taip bendrai, ar iš tikrųjų yra tokia bendro pobūdžio problema, ar gal yra problema labiau susijusi tik su dalimi Romų bendruomenės. Aš manau, kad tol, kol mes kalbame apie tokią bendrą globalią Romų problemą, mes tikrai nepasieksime ilgalaikių rezultatų. Nes Romai, kurie jau yra integruoti, tikrai nesidžiaugia, kai yra kalbama apie tokią bendrą Romų bendruomenės problemą. E, reikia turėti omenyje, kad e, tokie mm, Romai gal jau yra pakankamai seniai integravęsi į visuomenę, tai nereikėtų taip bendrai, apibendrintai taip kalbėti apie visų Romų uh, problemą. Čia gal reikėtų tik tai apie marginalizaciją labiau kalbėti. Panas Sulakis kalbėjo apie įvairias priemonės, e, įvairias finansavimo galimybės ir kalbėjo apie tai, kad kartais sudėtinga yra panaudoti lėšas, kurios turėtų būti skirtos marginalizuotoms bendruomenėms padėti uh, Tačiau reikia turėti omenyje, kad yra pakankamai nemažai vietos valdžios institucijų įgyvenintų projektų tokioms marginalizuotoms bendruomenėms padėti, kurie buvo gyveninti tų pačių vietos valdžios institucijų fondus panaudojant. Aš manau, kad tų gerų ketinimų yra daug ir aš manau, kad tiesiog reikėtų supaprastinti Europos fondų panaudojimo taisyklės ir tada būtų lengviau vietos valdžios institucijoms gauti tą finansavimą, tą pagalbą. Priešingų atvejų niekas nesikeis ES valstybės narėse ir niekuomet nebus palengvintas gyvenimas tos, toms marginalizuotoms bendruomenėms. Dėkuoju už Jūsų išsakytą poziciją. Tik noriu priminti, kad kolegos yra lankęsi ir kitame projekte kur apžiūrėjo, kaip socialinis būstas yra pastatytas marginalizuotoms um, bendruomenėms, panaudojant vietos valios institucijų lėšas, o ne europinius fondus. Labai ačiū. Nežinau, ar ponas Solakis norėtų pakomentuoti diskusijas. Na, tikrai dabar nebandykite atsakyti visus klausimus, nes jie tikrai nėra e, skirti jums ar už jūsų sritį atsakingi, e, atsakingais ryčiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai detaliai dabar. Uh, neatsakinėsiu, tiesiog norėčiau paminėti vieną svarbų dalyką. E, kokia yra būsto vieta visame šiame klausime? Tai tikrai nėra sprendimas, bet tai gali būti problema. Ir mes turime pernelyg daug tos problemos pavyzdžių. Todėl aš primiktinai reikalauju gerai renkti projektus, suteikiant savivaldybėms pakankamai laiko siekiant tvarumo, o tai reiškia apžvelgiant visas kitas galimybės padėti tokioms bendruomenėms. Būstas, aišku, gali prisidėti prie socialinės integracijos. Ačiū. Pirmininkė, kolegos. Turiu vieną klausimą. Remiantis šią diskusiją ir kolegų iškeltais klausimais yra du dalykai. Pirmas. Mūsų pareiga pasirūpinti, kad naujame, naujoje sistemoje būtų numatytos visos nuostatos, reikalingos šiam milžiniškam iššūkiui spręsti. Tai yra tokių kraštutinių grupuočių ir Romų bendruomenės integravimas. Mes turime pasirūpinti, kad tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse šis klausimas būtų rimtai nagrinėjimas. Antras dalykas, antras klausimas Ar jūs sutiktumėte, kad aš parengčiau laišką komisijos nariui Han, remiantis šiomis diskusijomis ir paprašyčiau, kad derantis dėl partnerystės susitarimų, šis klausimas tose šalyse, kuriuose ši problema yra identifikuota ir egzistuoja, kad ši problema būtų rimtai sprendžiama sudarant sąlygas pagerinti padėčiai. Jeigu jūs tam neprieštarausite, aš taip ir pasielgsiu. Atrodo, kad prieštaraujančių ir nėra, taigi aš parengsiu laišką komisijos scenariui, o dabar dėkoju ponui Solakis už pasisakymą ir dalyvavimą posėdėje. Kolegos, perėsime prie balsavimo. Turime pasitikrinti balsavimo techniką. Prašau, įdėkite savo balsavimo korteles. Pasitikrinsime, ar viskas veikia. Paprašysime Migelio, kad paruoštų techniką. Taigi pabandykime balsuoti. Deja, balsuoti kol kas negalime.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 Okay, we close the vote and it means that in general it... Baigėme balsuoti, tai reiškia, kad viskas veikia gerai. Dešimtas darbo atvarkės punktas Marija Irigojan Peres. E, nuomonės pranešimas. Pradėsiu nuo 77 pakeitimo. Kas už? Prieš. Septyniasdešimt septintas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. Kolegos, nežinau, kodėl šioje salėje taip prastai matosi jūsų pakeltos rankos. Prašau labai aiškiai kelti ranką, kad būtų galima nustatyti rezultatą. 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 85 kas už, prieš, susilaikė atmesta, antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 95 kas už, prieš, dar kartą, kas už, 95 pakeitimas, prieš, susilaikė atmesta, 96 kas už, prieš, susilaikė atmesta, trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta, 96 Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dešimtas pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinsime. Šimtas dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. Jūs balsavote už, ar ne? 18 ir 24. Dabar 7 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 121. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 123. Taip, 123 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 125 kas už, prieš, Pasitikrinsime 125 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pakeitimui maža balsų persvara pritarta. 126 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 127 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 9 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas, atsiprašau, dešimtas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 134 kas už, prieš susilaikė, manau, kad atmesta. Pasitikrinsime, balsuojame dėl 134 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 prieš 18. 135 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 137 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 11 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 12 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 14 kas už prieš susilaikė priimta. 146 kas už, prieš susilaikė atmesta. 147 kas už, prieš susilaikė atmesta. 148 kas už, prieš susilaikė priimta. 149 kas už, prieš susilaikė atmesta. 150 Pasitikrinsime 149 pakeitimus. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas 28 prieš. 150 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 už, prieš, susilaikė atmesta. 156 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė primta. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 162 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 164 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 165 kas už, prieš, susilaikė priimta, 166 kas už, prieš, susilaikė priimta, 167 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta, 174 kas už, prieš, susilaikė priimta Atmesta. 175. Kas už? Prieš. Atkrinta. Buvo atmesta. Šimtas septyniasdešimt penktas kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas septyniasdešimt šeštas kas už, prieš Pasitikrinsime 176 pakeitimus. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 177. Dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 178. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 179. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15. Kompromisas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Du šimtai aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Du šimtai devintas kas už? Prieš susilaikė atmesta. Du šimtai dešimtas kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šešioliktas kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 18 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 225 kas už, prieš susilaikė priimta, 19 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 20 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 231 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 232 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 atkrinta, ne, balsuojame, 25 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 200, 200 atsiprašau, 26 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. O dabar pereisime prie 236 pakeitimo. Nes 35 atkrinta. Taigi 236, kas už, prieš, susilaikė priimta. 237 buvo identiškas pakeitimas. Taigi balsavome dėl abiejų. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 23 kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 252 kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 253 kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 254 kas už, prieš susilaikė priimta, 256 kas už prieš. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime 256 pakeitimus. Balsuokime. Baigime balsuoti. Atmesta. 257 kas už prieš susilaikė. Atmesta 258 kas už prieš susilaikė. Atmesta 24 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 259 kas už, prieš susilaikė atmesta. 260 kas už, prieš susilaikė priimta. 261 kas už, prieš susilaikė atmesta. 262 kas už, prieš susilaikė priimta. 263 kas už, prieš susilaikė priimta. 25 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 30 ir 267 identiški pakeitimai. Balsuojame dėl abiejų, kas už prieš susilaikė priimta. 270 kas už prieš susilaikė atmesta. 271 kas už prieš susilaikė atmesta. 272 kas už prieš susilaikė priimta, 274 kas už prieš susilaikė atmesta, 275 kas už prieš susilaikė atmesta, 276 kas už prieš susilaikė priimta, 277 kas už prieš susilaikė priimta, 26 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta priimta 280, kas už prieš susilaikė. Atmesta 281, už prieš susilaikė. Atmesta 282, kas už prieš susilaikė. Atmesta 283, kas už prieš susilaikė. Atmesta 284, kas už prieš susilaikė. Priimta. 27 kompromisas, kas už prieš susilaikė. Priimta. Persime prie konstatuojamųjų dalių. Kas prieš, už prieš susilaikė priimta. Trisdešimt septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 38 kas už prieš susilaikė atmesta. 29 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 30 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime 66 pakeitimas. Balsuojame. priimta. 66. Tai buvo pakeitimas, dabar 67. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 68. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 34. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 35 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 76 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Baigiamasis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ne visi spėjo pabalsuoti, bet mes baigėme balsavimą 36 už, vienas prieš, 6 susilaikė, sveikiname pranešėją, balsavimas tikrai nebuvo paprastas. So o dabar perėsime prie 11 darbo tvarkės punkto, balsuosime dėl François Alfonsi pranešimo dėl makroregioninių strategijų. Tikiuosi, čia balsavimas bus paprastesnis, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko atmesta, 34 už prieš susilaiko priimti, 35 už prieš susilaiko priimti, 36 už prieš susilaiko priimti, 37 už prieš susilaiko atmesta, 38 už prieš susilaiko priimti, 39 už prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 45 už, prieš susilaiko priimta. 46 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas. Aš, man buvo pasakyta, kad nėra pakeitimų žodžių tarp frakcijų buvo susitarta. kad dabartiniam tekste yra susitarta pasiūlyti veiksmų planą. Taigi aš gavau informaciją, kad buvo sutarta pasiūlyti veiksmų planą jeigu taip iš tikrųjų yra, kad būtų parašyta action plan. Būtent priešingai, visiškai priešingai. Ne, ne, vis dėlto gerai, viskas tvarkoja. Niekas neprieštarauja, kad būtų įtraukta į action plan. Kas už, kas prieš, vis laiko pritarta. 50 už, prieš, vis laiko atmesta. 52 už, prieš. 52 balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimt penktasis už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimt aštuntas už, prieš. Šešiasdešimt aštuntas balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 69 už. Prieš. 69 kortelėmis. Baigiame. Priimta 19.24. 70 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 72 už, prieš. Neaiškus iš mantras kortelėmis balsuojame dar kartą. Baigime. Priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta priimta. 82 už, 81 už, prieš susilaiko atmesta. 82 už, prieš. 82 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta 28, 16. Pirmasis. Antrasis už prieš susilaiko priimti. Trečiasis. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimti. Konstatuojamosios dalys. Dvyliktasis kompromisas už prieš susilaiko priimti. Tryliktas kompromisas už prieš susilaiko priimti. Vienuoliktasis. Kas prieš susilaiko, tada priimta. 12 už, prieš susilaiko atmesta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko atmesta. 15 už, prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko priimta. užsienio reikalų komiteto pasiūlymai. Antroji pirmos kisnos dalis už prieš susilaiko atmesta. Pirmo, antroji dalis iš ant, antrosios skyrios atmesta. Pirmoji dalis iš trečiojo skirsnio priimta. Du trečiosios dalis atmesta. Penktasis skirsnis už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už prieš susilaiko atprimta. Devintasis už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už prieš susilaiko atmesta. Kultūros ir švietimo komitetas pirmoji dalis priimta. Antroji dalis, antrasis skirsnis priimta. Trečioji dalis už prieš susilaiko priimta. Ketvir... Penktoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Sep... Šeštoji už prieš susilaiko atmesta. Septintoji už prieš susilaiko priimta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. Devintasis už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko atmesta. Penkioliktojo pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Pirmoji 16 straipsnio už prieš susilaiko priimta. Antroji 16 už prieš susilaiko priimta. 17 už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta ir galutinis balsavimas kortelėmis balsuojame. Baigiame. 40 už 2 prieš 1 susilaikė. Naujas anglaudos politika Atlanto erdviai. 12 punktas, pirmas pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta, antras už, prieš susilaikė priimta, trečias už, prieš susilaikė priimta, ketvirtas už, prieš susilaikė priimta, pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė priimta, devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, prieš susilaikė atmesta. Prie 11 turime žodinį pakeitimą. Ar yra kas prieš žodinį pakeitimą? Nebalsuojame su juo. 11 kas už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta, 13 už prieš susilaikė priimta, antras kompromisas už prieš susilaikė priimta, 15 pakeitimas už prieš nesimato. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 15. 23 už, 20 prieš priimta, 16 už, prieš susilaikė, atmesta, 17 už, prieš susilaikė, priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 33 už, prieš nesimato. Dėl 33 pasitikrinkime. Priimta. 34 už, prieš susilaikė priimta, 35 už, prieš susilaikė priimta, 36 už prieš susilaikę priimta, 37 už prieš susilaikę priimta, 6 kompromisas už prieš susilaikę priimta, 43 už prieš susilaikę. A, tai prašoko 7 kompromisas, 7 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Matot, priimta, tai ir nereikėjo balsuoti 43 už prieš turime pasitikrinti elektroniškai. 25 už priimta, 44 už prieš susilaikė, priimta, 45 už prieš susilaikė, priimta, 46 už prieš susilaikė, priimta, 8 kompromisas už prieš susilaikė, priimta, 50 už prieš susilaikė, priimta, 51 už prieš susilaikė, priimta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 55 už, prieš susilaikė priimta. 56, 57 už, prieš susilaikė priimta. 58 už, prieš susilaikė priimta. 59 už, prieš susilaikė priimta. 10 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 69, taip? Ne, vienuoliktas kompromisas. Už, prieš, susilaikė. Priimta. 69 už, prieš, susilaikė. Priimta. 67 už, prieš, susilaikė. Priimtas. 70 už, prieš, susilaikė. Priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė. Priimta. 76 už, prieš, susilaikė priimta, 73 už prieš susilaikė priimta, 77 už prieš susilaikė priimta, 75 už prieš susilaikė priimta. Transporto turizmo komiteto pasiūlymai. Pirmas antros dalies už prieš susilaikė priimta. Šeštas už prieš susilaikė priimta, septintas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė. Iš naujo, aštuntas. Už, prieš, atrodo priimta. Dar pasitikit manim, kad priimta. Tai galutinis balsavimas, prašom balsuoti. You vote, not, not yet. Yeah, it's closed. 39 in favor. 39 už sveikiname. Now we, we go to Phyllis. Ir dabar Akaiva Huismenova, mažos ir vidutinės įmonės. Pirmas kompromisas kas už. Palauksiu konstant. Pirmas kompromisas patvirtintas. Penktas pakeitimas taip. Už, prieš. Susilaikė priimta. Šeštas už, prieš. Susilaikė priimta. Štuntas už, prieš. Susilaikė atmesta. Antras kompromisas už, prieš. Susilaikė priimta priimta, trečias už prieš susilaikė priimta, ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė priimta, penktas kompromisas už prieš susilaikė priimta, devynioliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dėl dvidešimtojo yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 27 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 27. Trisdešimt vienas už priimtą. 28 su žodiniu pakeitimu, kas prieš, ne. Tai balsuojame. Tada už 28 pakeitimus už prieš priimta. 29 už prieš sulaikė priimta, 31 už prieš susil... susilaikė priimta, 9 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 37 už prieš susilaikė priimta, 38 su žodiniu pakeitimu nėra prieštaraujančių. Tai balsuojame su, dėl tokio su pakeitimu, kas už, prieš susilaikė priimta, 39 už, prieš susilaikė priimta, 40 už, prieš susilaikė priimta, 41 dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis kas atsimta, taip. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta. 44 už, prieš. Panašu, kad priimta, bet galime pasitikrinti dėl 44, taip visi prabusime. Balsuoti baigiame. Priimta didelė persvara, 45 kas už, prieš susilaikė nesimato. Neaiškiai keliate rankas, tai pasitikrinkime dėl 45. Balsuoti baigiame. 25 už 16 prieš priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. The vote is open. The vote is not yet. No, no. Wait. Close. It's funny because not everybody votes. It's um, 39, so it's huge majority. Congratulations. 35 už didelį balsų persvarą. Sveikiname. Toliau. 14 punktas Jens Gair. Europos prisitaikymų prie globalizacijos padarinių fondas. Balsuosime. Konstanca pasirengusi. 30 aštuntas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, 47 atkrenta, 49 už, prieš, susilaikė, priimta, 50 už, prieš, susilaikė, priimta. 9, 51, 22 identiški už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 11 už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta, 58 už prieš susilaikė priimta, žodinis pakeitimas ketvirtos raipsnio antrai daliai, kas už prieš susilaikė priimta. 13, 59, 60 identiški kas už, prieš susilaikė primta, antras kompromisas už, prieš susilaikė primta, Trečias kompromisas už prieš susilaikė priimta. Šešioliktas. 68-69 identiški kas už, kas prieš susilaikė priimta. 17-70-71 identiški kas už, kas prieš susilaikė priimta. 72 kas už, prieš susilaikė atmesta. 73 už, prieš susilaikė. Atsiprašau, jūs prieš? Jūs pavėlavote pasakyti už? Tai priimta. Turiu pakritikuoti savo viršininką. 75 dalimis. Pirmoji dalis 71 už prieš susilaikė. Priim... Atmesta antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 18 ir 74 identiškai kas už, prieš susilaikė priimta, 76 už, prieš susilaikė atmesta, 19, 77, 78 identiški, kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 79 už, prieš susilaikė priimta, 80 už, prieš susilaikė atmesta, 81 už, prieš susilaikė at, priimta, 21 už, prieš susilaikė priimta, 83 už, prieš susilaikė priimta, 84 už prieš susilaikė priimta, 85 už prieš susilaikė priimta, žodinis pakeitimas 9 straipsnio 4 A naujai daliai už prieš susilaikė priimta, 86 už prieš susilaikė atmesta, 87 už prieš susilaikė priimta, aš žodinis pakeitimas 12 straipsnio 3 daliai kas už kas prieš susilaikė priimta, 89 kas už, prieš. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 89. Priimta 22 už, prieš susilaikė, priimta 90 už, prieš Pasitikrinkime dėl 90. Atmesta. 27 buvo prieš 17 už 91 už. Prieš susilaikė priimta. 92 už. Prieš susilaikė priimta. Vėl žodinis pakeitimas 20 straipsnių 2a naujai daliai, jeigu už prieš susilaikė priimta, 23, 93, identiški kas už prieš susilaikė priimta. Konstatuojamasios dalis 24, kas už prieš pasitikrinkime dėl 24. Atmesta. Pirmas 25-26 identiški kas už, prieš susilaikė priimta. Antras 28-29 identiškai kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas 35-36 identiškai kas už, kas prieš susilaikė priimta. 5, 38, 39 identiški kas už, kas prieš susilaikė priimta 40 už, prieš susilaikė priimta 41 už, prieš susilaikė priimta 42 už, prieš susilaikė priimta 6, 43, 44 identiškai kas už, kas prieš susilaikė priimta 7, 45, 46 identiškai kas už, prieš susilaikė priimta ir galutinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigėme 38 už priimtą, puiku, sveikiname. Ir Moicekleva nuomonėm dėl naujoviškų finansinių priemonių pagal kitą daugiametę finansinę programą. Visi pasirengę, pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta trečia, antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta, trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta, ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta, penktas už, prieš, susilaikė, priimta, šeštas už. Pasitikrinkime dėl šešto. atmesta. Septintas už, prieš susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė, priimta. Devintas už, prieš. Atrodo, kad atmesta, bet gal pasitikrinkime dėl devinto. Prašom balsuoti, nes ne visi balsuoja. Atmesta 27 balsavo prieš 19 už. 10 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 11 pakeitimas už, prieš susilaikė. Priimta 13 pakeitimas už, prieš susilaikė. Panašu, kad priimta 14 už, prieš Visi sako, kad atmesta. Nežinau. Nesitikriname. Š... Norite pasitikrinti? Neteikiau ir daug galimybę turim pasitikrinti. 14. Aš atsiprašau, pati nebalsavau. Atmesta iš tikrųjų 26 buvo prieš 18 už. 16 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta 15 už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš, vėl nematau, dėl 17 pasitikrinkime. Atmesta 26 prieš 19 už. 18 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimta, 20 už prieš susilaikė priimta, 21 už, prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. That's it, no? Yeah. Yes. Okay. So we are ahead of time. 41, 41, 41 to 1. 41 už 1 prieš sveikiname Moicą. Thank you. Yes, we can, we can go on with the... Uh, Dear colleagues, if you... Mėly kolegos, taip atsitiko, kad Baigėme balsuoti anksčiau, nei buvo numatyta. Kitas darbo tvarkės punktas turėjo prasidėti 11.30, man atrodo, galėtumėm pradėti anksčiau. Tai yra bendrosios nuostatos. Ko nėra? komisijos, bet yra kažkas iš komisijos. What? We can, uh, he will be coming, so we can ask, I, I ask the rapporteurs if they want to... Colleagues, uh, it all it's in the hands of the rapporteurs, I don't... Viskas priklauso nuo pranešėjų. Ką daryti dabar? Pradėkime iš karto ar palūkėkime? We listen, uh, dear colleagues, Is everybody on the same line that rapport... Ar jūs sutartumėt, pritartumėte, kad pradėtume diskusiją su pranešėjais dėl bendro reglamento, ar turėtume palūkėti pusę valandos? Gal sudarykime kalbėtojų sąrašą. Jeigu mes atidėsime ir niekas neįsikalbėti, turime įsivaizduoti, kiek laiko reikia now. Uh, we, we do it later. No, we don't know. Uh, Lambert, Lambert and, and Constanze. Lambert ir Konstanca yra pasirengę kalbėti dabar, tačiau Luka sakė atidėti pusė valandos. Jūsų frakcija turi apsispręsti. So you have to vote. You want to... Papasuokite, jeigu negalite apsispręsti. Daug narių yra čia. Ir mes galime išklausyti tų, kurie dar nepasisakė. Išklausykime, kaip atsirado tie pakeitimai ir pasikeiskime nuomonėmis dabar. Nėra čia ko atidėlioti. Taigi, pradėkime diskusiją. Jeigu niekas nenorės kalbėti, tai mes galėsime pratesti vakaryčią diskusiją. Aš atsižvelgsiu į pranešėjų pasiūlymą ir žinoma, mes galime pratęsti diskusiją, kuri prasidėjo vakar. Janai. I just used the possibility that Lambert will comment my uh, intervention, so they will be first before his comment. Okay, so... Norėčiau pasisakyti prieš Lambertą. Albrechtai, suteikiu žodį jums, o asistentai sėskite į vietas ir mes pradame aptarinėti 16 darbuotės klausimą. Jau vakar mes pradėjome kalbėti apie bendrojo reglamento pakeitimus ir aišku, kad kai kurie reglamentai tarpusavėje susiję. Todėl turime būti labai atsargus, nes kai kurie sprendimai priklausys nuo sprendimų susijusių su kitais reglamentais. Todėl mums reikia komitetui užtikrinti integruotą požiūrį į visus reglamentus. Mes puikiai žinome, kad yra tam tikrų niuansų bendrame reglamente, kurie turės tiesioginių pasakys IRDF, ISF ir taip pat teritorinio bendradarbiavimo e, reglamentui. Dėl, ESF, dėl to susijimo, tai reikia suprasti, kad tarp tų reglamentų bus tiesioginis ryšys mes turime apsispręsti, ar mes turėtume tiesiogiai susijęti, ar sistema turėtų būti lanksti. Kitas dalykas - atskiros temos ir jų tikslai. Pavyzdžiui, mes turime 11 teminių tikslų, kurie bus labai svarbus ir kitame reglamente. Todėl mums reikėtų aptarti teminius tikslus, o kitame reglamente jau turėsime tam tikrų uh, apribojimų, todėl mes turėtume apsispręsti, kaip mes vertinsime tuos tikslus pagal temas. Pranešėjas pasiūlė labai aiškę strategiją, kaip išspręsti šios klausimus. Kita dalykas - Connecting Europe Facility. Ir šitas priemonės susijimas su kitais reglamentas jau buvo aptarinėjimas vakar. Mes parengėme dokumentą dėl CNCF Aš taip pat pateikiau pasiūlymų, kad būtų atsisakyta nuorodos į Connecting Europe Facility, kadangi šita priemonė galėtų būti atskira priemonė, kuris būtų susijęta su sanglaudos politika, bet nėra tiesioginės sanglaudos politikos finansavimo priemonė. Todėl Connecting Europe Facility aš siūlau išbraukti iš mūsų pasiūlymą dėl to, kad, pavyzdžiui, ministrai Bukarešte pasiūlė pakeisti biudžeto eilutę e, šiai priemonė iš vienos A antraštės į vieną B. Taigi perkelti į transportą, į mokslinius tyrimus ir e, vystimą. Taigi aš pateikiau tokį pasiūlymą būtent šiuo klausimu. Kitas bendraime reglamente svarbus aspektas tai yra įgyvendinimo sistema, programavimo etapai ir tai labai svarbu ir CSF, kadangi tai yra dokumentas, kurio originale buvo nurodytos pagrindinės priemonės arba veiksmai. O dabar susidurime su tokia situacija, kai nežinome, koks dokumentas bus parengtas apskritai. Kalbant apie bendrą reglamentą, labai svarbu apsispręsti dėl pakeitimų siūlymų. Norėčiau, kad pranešėjai įvertintų tuos pakeitimus dėl, pavyzdžiui, partnerystės sutarčių, dėl jų sutarties, dėl jų pakeitimo galimybių. Reikėtų apsispręsti, kaip visą tai atrodys reglamente ir kaip tai nulems partnerystės sutartis. Taip pat reikėtų pagalvoti apie įgyvendinimo galimybės, kadangi finansų reglamentas dar nėra parengtas, bet to iškyla ir teritorinio bendradarbiavimo problema, tai yra 85 procentų įnašas vietoj 75 procentų įnašo, dar tas klausimas nėra išspręstas. Norėčiau išgirsti pranešėjų nuomonę šiuo klausimu. Baigdamas norėčiau pasiūlyti, kad mes diskutuodami apie bendrąjį reglamentą neturėtume apsiribuoti tik tai juos, kadangi turime turėti omenyje ir senesnius reglamentus. Mes turėtume išklausyti ir pranešėjų, kurie darė pranešimus apie e, senuosius reglamentus ir pagalvoti apie juos, kai mes kalbėsime apie e, kompromisinius pasiūlymus. Mes negalime atskirti tų reglamentų, kadangi turime matyti vieną nuoseklę sistemą. Matsonė. Grazie, prezidente. Jo... Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau konstatuoti tai, kad didžioji dalis pakeitimų nekvestionuoja pranešėjų pasirinktą metodą. Mes tai jau aiškiai pasakėme, bendraudami su pranešėjais. Mano pateikti pakeitimai sudaro pranešėjų pasiūlymo dalį. Pranešėjai ketina pakoreguoti komisijos pateiktą pasiūlymą. Tiesiog norėjau tą pabrėžti ir pasakyti, kad esama nemažai sutarimų šiuo klausimu. Pakeitimų skaičius yra didžiulis, bet tai nereiškia, kad mes nesutarėme dėl daugybės dalykų. pranešėjai. Teigia, kad mums nereikėtų pritarti komisijos pasiūlymui dėl makroekonominių sąlygų taikymo, ypač kai kalba eina apie struktūrinių fondų lėšų skyrimą. Šiame pasiūlyme yra daug e, prieštaringų nuomonių. Jeigu mes galvojame pagerinti programavimo laikotarpio nuostatas ir jį taip pat, jeigu norėtume sustiprinti tą politinę, e, politinį lygmenį, tai reikėtų pripažinti, kad komisijos pasiūlymai yra prieštaringi, ypač turint omenyje tuos tikslus e, galimybė juos patikslinti. Todėl aš manau, kad e, šitie pasiūlymai, e, kuriuos e, siūlo pranešėjai, yra verti dėmesio. Be to, yra tam tikro protagonizmo apraiškų vietos lygmenių dėl partnerystės sutarčių. Aš manau, kad komisija šiuo klausimu taip pat išdėstys savo nuostatas, kadangi komisijos strategijoje reikia numatyti taip pat galimybę paspartinti įvaraus lygios administracinį valdymą reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp įvairių administracijos lygmenių ir šioje srityje užtikrinti partnerystę. Vakar jau apie buvo tai kalbėta, kai mes e, aptarnėjome šį klausimą. Buvo išsakyta idėja, kad e, kai kurios vietos administracinės struktūros negali prisitaikyti prie šito nuostatų, nes nėra nuoseklumo e, teisės aktuose. Todėl šitie e, pakeitimo siūlymai, aš manau, yra labai pagristi. Taip pat norėčiau pabrėžti du dalykus kurie, mano manimu, yra labai svarbus. Ir taip pat e, paminėti štai kokį dalyką. Galbūt e, mes nesame taip susitelkę į šitos klausimus, tačiau negalima strateginiuose tiksluose vėl palikti uh, klaidų, spragų. Pavyzdžiui, kultūros skatinimas turėtų atsispindėti visuose programavimo laikotarpio etapuose ir aspektuose. Man atrodo, kad kol kas mes valstybės narėse ne visiškai suvokime šitų pasiūlymų esmę. Krizės laikais kultūra yra vienas iš svarbiausių aspektų. Visose valstybėse narėse yra labai svarbu kultūros temą nurodyti kaip vieną iš strateginių temų. Ir kitas dalykas da, - urbanistikos dimencija. Aš pateikiau ir savo pakeitimų siūlymus ir juose atsispindi mano o, pasiūlymai, kuriuos aš pateikinėjau pastaruoju metu ne kartą. Taigi aš apibendrinau tai, ką aš girdėjau plenarnėse sesijose, e, posėdžiuose apie miestų plėtrą, miestų struktūros stiprinimą. Norėčiau, kad pranešėjas ir ko, kolegos iš komiteto pateikdami savo pasiūlymus tiesiog apibendrintų čia išsakytas mintis. Manyčiau, kad e, ta sanglauda mūsų komitete galės priversti komisiją labiau įsigilinti į mūsų pasiūlymą. Dėkuoju, Rosastera. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kokį gerą darbą atliko pranešėjai. Mūsų pakeitimai buvo pateikti atsižvelgiant į pranešėjų e, pasiūlytą dokumentą. Regionai geriausiai žino savo poreikius. Mes norėtume didesnio lankstumo nustatant procentinius dydžius. Mes taip pat pageidautume, kad būtų atsisakyta 5 procentų, nes daugeliu valstybių tą pasiekti bus sudėtinga. prioritetus reikėtų nustatyti paprasčiau, kad būtų galima pasiekti 5 procentų dydį. Taip pat norėtume, kad būtų atsižvelgta į tas šalis, kuriuose situacija dėl krizės yra kiek sudėtingesnė ir rimtesnė. Taip pat krizė ir jos padariniai turėtų būti atspindėti reglamente. Reikia atspindėti realiąją padėtį kiekvienoje valstybėje Tarkime, 2008 metai ir 2012 metai bent jau Ispanijoje yra visiškai skirtingi. Taip pat turėtų būti tokie rodikliai kaip visuom senėjantis gyventojai, geografiniai trūkdžiai ir kliūtis. Žinoma, sudėtinga į tokius rodiklius atsižvelgti, bet tai yra būtina. Mes taip pat turime nepamiršti autonominių regionų. Ačiū. Pirmininkė, nežinau, ar dar yra norinčių pasisakyti, bent jau dabar. Nes jeigu ne, tai suteiksime žodį pranešėjams, kad jie sureaguotų į vakar išsakytas nuomonės ir šiandien diskusijose pateiktus klausimus. Is er ook nog een beetje gepuzzeld door de, door de uitslagen van, de, van het Europese kampioenschap. Maar laten we nu. Wakker. Als. Sek tiek buvau įsitraukęs į Europos futbolo čempionatą, dabar šiek tiek jau atsitraukiau nuo šitų reikalų ir galiu grįžti prie šios temos. Iš tikrųjų, vakar buvo išsakyta svarių argumentų ir ko gero reikėtų jų nenustumti į šalį. Tai pasakytina ir apie pasiūlymus prieduose dėl CSF priemonės. Žalieji, pavyzdžiui, išsakė svarę nuomonę. Tačiau reikėtų turėti omenyje, kad mes čia aptarėme visą dokumentų paketą. Komisija neturėtų priimti visų sprendimų, išleisdama deleguotus teisės aktus, taip kaip čia formuluojama. Tačiau mūsų komitete reikėtų pripažinti, kai kas pritarė tokiems siūlymams, bet mes neturime stovėti vietoje, reikėtų žvelgti į priekį. Vakar buvo išsakyta nuomonė, kad kai kur reikėtų numatyti didesnio lankstumo galimybę, suteikiant priimti deleguotus teisės aktus komisijoje. Bet pirmiausia reikia susitarti pačiam parlamente. Tačiau kai kuriais klausimais turime laikytis kategoriškos nuomonės kita vertus numatyti ir manevro galimybę, kitaip nepasistumėsime į priekį. Buvo pateikta daug pasiūlymų, išsakyta daug bendro pobūdžio pastabų, buvo akcentuojamas lankstumas, taip pat siūloma sutelkti dėmesį į kai kurias ypatingai svarbės temas, ypač turint omenyje būsimą politiką. kadangi naujoji politika turėtų būti moderni, patikslinta, joje turi atsispindėti pačios svarbiausios temos. Apie tos politikos taikymą taip pat turėtume pasikeisti mintimis. Mes šiandien jau kalbėjome apie tai, kad turėdami politikos tikslus omenyje turėtume galvoti ir apie teminės kryptis. Būtent apie tai turėsime artimiausių metų pagalvoti, padiskutuoti, kadangi yra pateikta įvairiausių pasiūlymų. Šiandien balsavome dėl Europos socialinių fondų veiklos ir taip pat turėtume atsižvelgti į tuos pasiūlymus, kurie yra pateikti dėl EFRE. Reikėtų užtikrinti, kad temos išliktų tos pačios arba bent dėrėtų tarpusavėje. Mano manimu, kad artimiausių metų komitete pavyks susitarti, taip pat įtraukti ir kultūros paveldo nuostatas. Tačiau tai nereiškia, kad mes kalbėsime, pateiksime pasiūlymus bendrausių e, mastu apie kultūrą. Mes turime mm, kalbėti apie istorinio paveldo užtikrinimą, kultūrinės veiklos gerinimą regionės politikos kontekste taip pat reikėtų prisiminti ir tai, kad į kai kuriuos regionus vyksta labai daug turistų. Pavyzdžiui, aš prieš savaitę lankiausi Šiaurės Reino Vestfalijos regione ir šioje srityje informacijų plėtros komunikacijų technologijų srityje yra daug nuveikta, yra įvairiausių projektų, pasiūlymų e, tiesiant dviračių takus, taip pat yra pateikta iniciatyvui skatinti sveikai gyvensinai, stiprinti ekologiją ir taip toliau. Visa tai prisideda prie Europą 2020 tikslų įgyvendinimo. Taigi yra įvairiausių sutinių dalių, įvairiausių elementų ir todėl reikėtų pagalvoti, ką mes pasiūlysime bendrajam reglamentu ir kokius aspektus perkelsime į teminius reglamentus, pavyzdžiui, Connecting Europe Facility. Tai yra tam tikra sudėtinė finansinė priemonė, mozaikinė, yra numatytos konkrečios finansavimo galimybės, Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kas atsitiks programos viduje, jeigu mes pasiūlysime išbraukti tam tikrus veiksmus, tam tikrus prioritus, reikėtų matyti bendrą kontekstą. Reikėtų taip pat įvertinti, kiek lėšų liks, kiek lėšų bus perkelta iš sanglodos fondų. Todėl pranešėjas pateikė labai aiškę viziją teikdamas, kad reikėtų numatyti kokią nors centralizuotą e, administravimo infrastruktūrą sanglaudos valstybėse ir žinoma, reikia viską labai tiksliai numatyti. Be to reikėtų nuosekliai įgyvendinti bendrąją komisijos politiką. Mes bandysime dar kartą į ją įsigilinti artimiausiamis dienomis žvelgiu į savo konspektą, ką aš čia dar turėjau pasakyti. Gal pakaks šiam momentui. Gal ponė Kryl pridurs. Ką nors. Kaip ten bebūtų, artimiausiamis dienomis mūsų laukia labai didelis darbas. Dėkoju Lambert, Konstanca. Jeigu reikia, dirbsim, diskutuosim visą parą. Neturiu daug ką pridurti, tačiau norėčiau pritarti Janui, kad labai svarbu suderinti pakeitimų siūlymus, tačiau juos reikėtų atitinkamai derinti ir su konkrečiais reglamentais. Taigi mes turėtume visų pirma derintis tarpusavyje ir nepateikinėti kokiu nors kontroversiniu pasiūlymu, o kita vertus bendrasis reglamentas turėtų būti tas skėtis, kuris leidžia pateikti pasiūlymus sektoriniams reglamentams komitete aš nematau didelių problemų, galbūt techninio pobūdžio niuansai turės būti derinami, galbūt reikėtų derinti su užimtumo komitetu pasiūlymus, nematyčiau čia kokiu nors ypatingų problemų. Pažiūrėsime, kaip iš tikrųjų vyks mūsų tas koordinavimo darbas. Aš norėčiau pridurti štai ką. Vakar aš jau minėjau, kad dauguma pakeitimų siūlymų yra susijęs su tuo, kad reikėtų susijęti visas temas tarpusavyje, kad reikia derinti reglamentus, tačiau kita vertus e, bendrojo reglamento nereikėtų naudoti kokioms nors inovatyvioms idėjoms e, dėkti. Mes esame pasiruošę sustiprinti makroregionę strategiją, tačiau nemanau, kad galėtume pasiūlyti kokį nors naują fondą makroregioniniams klausimams spręsti. Mes negalime paprašyti papildomų papildomo biudžeto lėšų. To tiesiog nebus įmanoma padaryti pagal šį reglamentą. Ir tą reikėtų aiškiai suformuluoti. Yra ir tokių pakeitimų, siūlymų, kurie susiję su koordinacinė veikla aplinkosokios srityje. Trečioje dalyje yra siūloma įtraukti tuos pakeitimus, tačiau koordinavimo priemonės iš esmės yra aptariamos konstatuojamosiose dalyse arba prieduose, bet iš esmės aš manau mes susitarsime, nors ir turime 2000 pakeitimų siūlymų, kuriuos tikiuosi įveiksime per artimiausias dvi savaitės juos susiaurinsime, apibendrinsime ir, manyčiau, mums pavyks suformuoluoti pakankamai stiprią darybinę poziciją prieš darybą su taryba. Ar norėtų dar kas nors kalbėti? Nikolas Martins turėtų prisijungti prie mūsų artimiausių metų, kol kas jo salėje nėra. Dabar nežinia, ką galėtume dabar daryti. Atrodo, kad komisijos atstovas atvyks po penkių minučių. Aš dabar galvočiau, kad sekretoriatas turėtų padėti jums parengti kompromisą. Žinoma, negalėsime atsižvelgti į bet kurį mažytį komentarą, pasiūlymą. Jūs pranešėjai supažinote mus kokia kryptimi turėtų krypti būsimoji politika, frakcijos ir komiteto nariai aktyviai dalyvavo šioje diskusijoje ir žinoma, mes pritarėme jums dėl jūsų išsakytos bendros politinės krypties, o dabar siekdami kompromiso mes turėtume laikytis jūsų išsakytos nuostatos dėl politikos krypties. Žinoma, tai nebus padaryt, lengva padaryti kiekvienu atveju. Dabar mąstydama apie mūsų diskusijas dėl strateginių pagrindų darbo grupėje, turėčiau pasakyti, kad mes jau anksti pradėjome galvoti apie priedus, kuriuose atsispindėtų bendrusios mintys ir apie tai, kad deleguotose teisės aktuose reikėtų suformuoluoti konkretesnės įgyvendinimo priemonės. Tai būtų ta mūsų uh, E, mąstymo kryptis, iš tikro jūs turėtumėte rengdami kompromisinius pasiūlymus atsižvelgti į tokią, tokį mąstymą. Žinoma, mes turėtume būti ir lankstus, turėtume turėti galimybę keisti savo e, nuostatas, kurios leistų valstybėms narėms ir regionams prisitaikyti prie tos politikos mm, nuostatų. Žinoma, bus nelengva parengti kompromisą, atsižvelgiant į 2000 pakeitimų siūlymą, bet kaip ten bebūtų, reikėtų laikytis nuostatos, kad šita politika būtų nuosekli. Nikolas Martin ateis po kelių minučių ir siūlyčiau pasilikti salėje, o tie, kas negali laukti ir išeis, norėčiau pasakyti, jog posėdį pratesime trečią valandą, o posėdžio temų iš popietinės dalies negalima perkelti į dabartinę rytinę posėdžio dalį. Kas gali palūkėti, palūkėkite, kas negali, galite e, išeiti. Taigi, baigime posėdį. Su Martinu kalbėsimės be vertimo.